pageidavo šios iniciatyvos ir tik e, Paul Manjet ir kitų kolegų iš Belgijos pastangomis mes sugebėjome dabar pasiekti šio rezultato, kuriam pritarsime. Pirmininkė, ačiū, diskusijas baigime, balsuosime šiandien nuo pusiaudienio. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu užduotas komisijai dėl krizės ES gyvulinkystės sektorijoje. Pirmiausiai suteiksiu žodį klausimo autoriams, tačiau būtų malonu, jeigu komisija būtų pasirengusi juos išklausyti. Taigi pirmasis kolega kalbančiųjų sąraše yra ponė Herans Garcia, dvi minutės kalbės, prašau. Ačiū, panė pirmininkė. <clears throat> Ačiū komisijos atstovam, kad jie šiandien čia dalyvauja. Iš tikrųjų, ši iniciatyva yra labai svarbi gyvulinkystės sektoriui Europoje, nes sektorius e, labai pažeidžiamas krizės akivaizdoje. E, Tai yra sektorius, kur e, investicijos yra gan didelės, jis turi e, įtakos ir kad tai sukelia disbalanso maisto grandinėje. E, na, ir ūkininkai susiduria su problemas kaip ir daugelis kitų sektorių ūkininkų, tačiau e, investicijos, kurių reikia šiems ūkiams, yra didesnės. Komisija pateikė savo komunikatą dėl BŽUP reformos ir Manau, kad visai metas būtų pareikšti solidarumą ir susirūpinimą šiais e, š, arba šios e, žemės ūkio šakos e, darbuotojais. Mano šalyje, Ispanijoje, pavyzdžiui, iš tikrųjų situacija pablogėjo dar dėl to, kad pabrango javinių kultūrų kainos, nemažai ūkių dėl to buvo apleista, situacija nuolatos blogėja, auga bedarbystė. Kita vertus, pasaulyje paklausa didėja mėsos produktų, kadangi gerėja e, gyvenimo standartai daugelį pasaulio regionų. Taigi e, dabar BŽP reforma, kurioje ketina gyventi komisija, e, turėtų numatyti labai specifines priemonės gyvinkysės sektoriuje. Kokias priemonės komisija jūs planuotumėte? Ar tai bus rinkos korekcijos priemonės, ar bus kažkokios kitos priemonės? Kadangi be abejo mes suprantame, kad uh, E, ūkininkai, kurie, pažiūrėjau, laikosi ekologinio reikalavimo, neturėtų būti už tai baudžiami. <clears throat> Reikia užtikrinti tam tikrą saugumo teikimą, ypatingai pašarų prieinamumą gyvulinkysė besiečiantiems ūkininkams, dėl to turėtų būti liberalizuoti turimi rezervai. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad e, šioje rezoliucijoje konkrečiai yra paminėta taip pat ir paukštininkystė bei kiaulininkystė, kadangi uh, šie sektoriai e, galėtų taip pat pasinaudoti tam tikrom lengvinančiom priemonėm, kurios bus skirtos žemės ūkiu. Ponas Nikolsonas, ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasidžiaugti tuo, kad šis klausimas šiandien svarstomas, nes tai vyksta laiku. Dabartiniu metu ES gyvulininkystės sektorius patiria sunku sunkumus dėl, pavyzdžiui, augančių gamybos kainų, taip pat importo iš trečiųjų šalių, bei dėl įvairiausių aspektų susijusių su pašarų kainų augimu. Prisiminkime, kad ne tik sausra Australijoje ar grūdų e, derliaus dydis Rusijoje įtakoja e, situaciją pasaulyje. Pakalbėkime apie baltyminius pasėlius. Trečiosiose mes turėtumėme ne tik pasitikėti e, importų iš trečiųjų šalių, bet imti daugiau e, auginti reikalų, reikalingų kultūrų patys. Ypač daug dėmesio reikia skirti pašarams. Aš daug kartų esu kartojęs, jog naujų genetiškai modifikuotų organizmų e, <clears throat> leidimas tokių organizmų iš, importo išdavimui užtrunka per ilgai. Jei taip, jeigu niekas nesikeis, tuomet kainos, e, mėsos kainos ES ir toliau auks ir kainos išliks nestabilios ilgą laiką. Norėčiau priminti, kaip e, situacija veikia e, keulių ir paukštininkystės sektorių. pavyzdžiui, keulienos kaina krenta. Norėčiau paraginti komisiją atidžiai stebėti padėtį ir pasitelkti visas turimas priemonės, kad e, situacija e, būtų kontroliuojama. E, avienos, keulienos, paukštienos gamintojai išgyvena sunkius laikus, nes visose šiose sritise gamintojai patiria nuostolių. Aš tikriausiai už viską teks mokėti vartotojui, nes kuomet ūkininkai, kuomet pristiksime e, maisto produktų, teks viską įsivežti. Reikia pasirūpinti maisto tiekimo grandinę Europoje. Tai mūsų pareiga. Ačiū. Pone Garcia Perez. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė. Gyvulinkystės sektoriaus pelningumas tiesiog susijęs su pašarų kaina. Atsižvelgianti tai, kad e, žaliavų kainos labai kinta. Padėtis gyvulininkystės sektoriuje išlieka labai sudėtinga. Mėsos sektorius ypač keulienos sektorius ypač nukentėjo, norėčiau apie jį daugiau pakalbėti. Išaugo pašarų kainos ir e, pašarų kaina sudaro 60 procentų visos gamybos kainos. Taigi, tai labai puikiai iliustruoja situaciją. 50 procentų išaugo grūdų kainos, E, taip e, yra dėl spekulacijos e, vykdomos šiame sektoriuje. Taigi reiktų kovoti su šiuo reiškiniu ir pasitelkti politikos priemonės ir, inter, ir panaudoti intervencinės grūdų atsargas. Reiktų įsikišti į rinką ir pritaikyti reikalingas priemonės, kaip tai jau yra buvę padaryta praeitie. Taip pat reiktų pažymėti, kad e, kainos, gamybos kaštų augimas neturėtų stipriai įtakoti pardavimo kainos. Reikia sutelkti dėmesį į paklausą rinkoje. Komisija tikriausiai visą tai žino, tačiau lietai reaguoja ir nieko nedaro. Taip pat reiktų kažką keisti ir BŽUP Reikia kovoti su tokiu reiškiniu kaip spekuliavimas ir skatinti sektoriaus konkurencingumą bei sustiprinti jo svorį. Aš pasisakyčiau už rinkos priemonės skirtas kiaulininkystės sektoriui. Aš tikiuosi, kad komisija sutiks, jog nepateis, nepateisinama tai, kad pastaraisiais mėnesiais kainos krito ir ūkininkai dabar gauna žemiausias kainas per penkis metus. Ir e, daugelis valstybių narių taryboje reikalavo, prie, kad būtų imtasi priemonių. Dabar suteiksiu žodį komisijai, kad atsakytų į šios komentarus. Ačiū. Savo pasisakymą norėčiau uh, skelti į dvi dalis. Ypač atsižvelgiant į tai, kad problemos gyvulių augintojams uh, yra susijusios taip pat su grūdinių kultūrų rinka ir po to pakalbėsiu apie rinkos mechanizmus būtent gyvulinkystės e, sektoriui. Taigi komisija labai atidžiai stebi, kokie procesai vyksta e, grūdinių kultūrų rinkoje, kaip e, šie procesai įtakoja grūdinių kultūrų augintojus. Na ir be abejo, esame tam tikrų uh, procesų, kurie susiję su Jodosios jūros prekybos keliu. E, dėl to iš tikrųjų kainos pašoko, e, kainos labai greitai keičiasi ir faktiškai mm, kainos beveik rekordinės, e, jas pasiekė 2008 metų lygį. Be to euro dolerio santykio kitimas taip pat mažina europinių prekių konkurencingumą ir visą tai mm, pakerta europinę rinką. Nepaisant deficito Ukrainoje, E, e, vis dėlto atsargos yra atkurtos e, iš ankstesnių derlių atsargų. Ir dabar maždaug mm, kalbame apie 276 milijonus tonų. Nuo metų pradžios mūsų vertinimu turėtų sudaryti maždaug 16 milijonų tonų perteklius. E, Na ir jeigu dar pridėsime 6 e, e, e, milijonus tonų daugiausiai mėžių, kurie buvo sulaikyti, <clears throat> siekiant įgyvendinti 2011 metų maisto programą skurdžiausiams gyventojų sluoksniams, nes buvo prisimti tokie sprendimai. E, tai faktiškai reiškia, kad e, šių kultūrų patikimas į rinką jau bus stabdytas, nu, tiesą sakant, jau prasidėjo nuo praeito mėnesio. Ir e, kadangi komisija visai neseniai paskelbė tarybai šią priemonę, iš esmės pateisinti bet kokią priemonę šioje rinkoje yra sunku, kadangi, kaip sakiau, dabar Europa apskaitai susiduria su grūnių kultūrų tiekimo problemomis ir aukšta grūdinių kultūrų kaina nėra e, sąlygota to, kad trūksta pačių grūdų. E, tai yra kitų procesų reiškinys. E, tuo pačiu komisija be abejo stebi ir gyvulinkystės sektoriaus padėtį, ypatingai gyvulinkystės ir paukštinkystės sektorius, kur iš tikrųjų gamybos kainos labai susijusios su pašarų kaina. Na ir dabar paukštienos kainos išaugus pašarų kainoms padidėjo viršijo vidurkį e, keulininkystės sektorijoje. Matome tam tikrą kainų sumažėjimą lyginant su praeitais metais. E, iš dalies e, tai kompensuoja eksportas. Pavyzdžiui, tarp Liepos ir e, Pičio. E, eksportas filinkistės e, produktų padidėjo maždaug 16 procentų, o paukštininkistės 21 procentų, lyginant su ankstesniais metais. E, taigi, keulių augintojai ir paukščių augintojai vis dar gali pasinaudoti eksporto galimybėmis, pasinaudoti užsienio rinkomis. Na, komisija šiaip jau stebi e, tendencijas ir stengsis panaudoti turimas priemonės, e, jeigu prireiks netgi rinkos intervencijai. E, E, na, iš tikrųjų, esame keleto priemonių, kuris mes galėtume panaudoti. Tai yra eksporto e, refinansavimas arba kompensavimas ir e, saugyklos. Eksporto kompensavimas dabar nelabai veikia, kadangi pasaulinė kaina yra gana aukšta. Taigi eksporto subsidijos būtų tiesiog nepateisinamos. Eksporto problema galėtų susidaryti E, jeigu mums pritrūktų konkurencingumo dėl euro ir dolerio kurso kitimo. Nes tas iš tikrųjų turi įtako sektoriui. Tačiau mes stebėsime padėtį, stebėsime, kaip keičiasi euro ir dolerio kursas. Ir e, jeigu dėl to sudarys perteklius e, bendrių rinkoje, tada galbūt galėsime pradėti galvoti apie kitą priemonę, tai yra privačias saugyklas. Dabar um, ir šios priemonės nebūtų pateisinamos, nes yra produkcijos perteklius, tačiau e, mes esame pasirengę nagrinėti šią galimybę ateityje. Kai dėl kainų judrumo ir nepastovumo, tai mes ketiname e, analizuoti 2013 metų BŽP reformos metu, nes šiuo metu vėlgi nėra sukurta tinkamų mechanizmų, ypatingai e, skirtų reaguoti judumą, kainų judrumą. E, Komisar Strain dabar stengiasi užtikrinti skaidrumą šioje srityje ir e, mėgina rasti priemonių, kaip e, aiškiau užtikrinti e, pridinės vertėjas paskirstimą. Kągi, ačiū komisarui ir noriu paraginti kitus kalbėsinčius dabar griežtai laikytis reglamento, nes kitaip mes nespėsime laiku užbaigti iki balsavimo. Dabar politinių frakcijų metu PPE grupės vardu, ponas Dais. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary, mėly kolegos, šiandien teikiamas rezoliucijos projektas turėtų prisidėti prie to, kad būtų nustatytos ES gyvulinkystės sektoriaus gairės. Dėkoju kolegiai e, Herans už šią iniciatyvą. Teikimo tikslas nėra e, toks, kad nustotų, netektų galios rinkos įstatymai. Mes siekiame užtikrinti daugiau nei pusės milijardo žmonių ES apsirūpinimą maistu ateityje. Negalime leisti, kad Europos žemės ūkiui kiekvieną dieną būtų tvirtinamos naujos taisyklės ir reikalavimai, kurias žemdirbiai privalėtų įgyvendinti nuolat griežtinami aplinkos sauginiai ir gyvūnų apsaugos reikalavimai, tuo tarpu šie reikalavimai netaikomi importuojamiems žemės ūkio produktams. Esu dėkingas e, visiems kolegoms, kurie Strasbūrė balsavo už tai, kad ateityje importuojamiems žemės ūkio produktams taip pat būtų taikomi minėti aplinkosauginiai e, gyvūnų apsaugos ir kiti reikalavimai. Negalime leisti, kad šie standartai importui nebūtų taikomi, todėl e, mano frakcija palaiko e, šį pasiūlymą ir balsuos už jį. Dabar socialistų demokratų frakcijos vardu ponas De Castro. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos narimėlį kolegos. Šiandien susirinkome čia, kad paprašytume komisijos e, mums pasiūlyti veiksmingus rinkos apsaugos, veiksmingas rinkos apsaugos priemonės, kad geriau galėtume įveikti dabartinę krizę. Tikimės, kad komisija greitų laikų mums tas priemonės ir pasiūlymus pateiks, siekiant taip pat sustabdyti ir nevaldomus kainų svyravimus gyvulinkystės sektoriuje. Tai būtų konkretus signalai Europos e, gyvulių augintojams. Pavyzdžiui, vienas iš tokių signalų e, galėtų būti atitinkamas e, draudimas naudoti gyvulinės kilmės pašarus. Tas draudimas tiksliau buvo įvestas dėl mm, pasiūtlygės ir dabar jau būtų galima pagalvoti apie galimybę tą draudimą panaikinti, ypač neatrajojantiems gyvuliams. Alde frakcijos vardu ponas Eilvardas. Ačiū pirmininkė. Gyvulininkystės sektorius yra labai svarbus. Uh, Jame dirba tūkstančiai gamintojų Europos Sąjungoje. Šio sektoriaus indėlis yra labai svarbus, ypač ES kaimo vietovėse. Tai svarbiausia žemės ūkio sutis Europoje ir ypač Airijoje, nes Airija e, eksportuoja labai daug e, jautienos. Dabartinė krizė e, sukėlė daug problemų, nes gamintojai yra priklausomi nuo įvežamų pašarų. Norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Visų pirma, komisija privalo uh, E, įdėkti lankščias ir veiksmingas rinkos paramos priemonės, kad būtų stabilizuotos kainos. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad e, taip nesiskirtų kaina, kurią moka vartotojai ir kurią gauna gamintojai. Komisija taip pat turi dėkti priemonės skirtas paremti gyvulininkystės sektorių e, gyvulininkystė nepalankiose teritorijose. Taip pat reikia sutelkti dėmesį į, į, į tas sritis, kurios ypač nukentėjo. Pagal kitą BŽUP numatyta nemaža biurokratinė našta gyvulininkystės sektoriaus darbuotojams. Ta klausimą reiktų spręsti. Juk šio sektoriaus darbuotojai ištikrina maisto saug, saugos e, reikalavimus Europoje. Ir taip pat ir nepamiršti, su kokia konkurencija tenka susidurti iš trečiųjų valstybių. Ir kalbant apie šį sektorių, komisija turėtų užtikrinti, kad veiksmai šioje srityje ne būtų, netisuktų prieš e, Europos ūkininkus, kad to e, sektorius gyvybingumas išliktų ir ateityje. Ačiū. Pona Žozė buvo vė vieną minutį žalių frakcijos vardu. Pone pirmininkė, pone komisijos nary, kaip 2007-aisiais e, buvo viena situacija, o dabar e, kainos auga, ūkininkų kainos auga. E, nuo 6 iki 28 procentų gyvulinkystės sektoriuje gamybos kainos sudaro pašarai. Ta krizė sunaikins ūkius Europoje. Vartotojai moka 17 eurų už kilogramą e, jautienos parduotuvėje, o kai tuo tarpu gamintojai už tą pačią mėsą gauna tik 3 eurus. Ar tai teisinga? Rugsėjo mėnesį tvirtiname pranešimą dėl ūkininkų pajamų ir raginame komisiją e, atsisakyti tokių e, dempinguojančių kainų taikymo. Gamintojų organizacijos prašo, kad būtų e, užkirstas kelias spekulacijoms trečių, trečiųjų šalių rinkose mes norime sustiprinti šio sektoriaus padėtį, nes tai vienintelis būdas užtikrinti jo ilgalaikį gyvybingumą. Kitą savaitę turėtų pasirodyti BŽUP reformos projektas. Ūkininkai tikisi aiškių atsakymų šio pasiūlymo. Ponas Wojciechowskis, Europos konserwatorių ir reformistų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Man džiugu, kad mes svarstome padėti gyvulininkystės sektoriuje, nes e, ši padėtis yra tikrai sudėtinga. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į rezoliucijos 15 punktą, kur kalbama apie e, galvijų gerovės priemonės ir reikalavimus. Jų reikia laikytis, jos turi būti net griežtesnės ir aš pasisakau už gyvūnų gerovę ūkiuose. Tačiau gyvūnų gerovė taip pat susijusi su kaina ir kaštais, kuriuos tenka mokėti gyvulių augintojams. Ir dėje čia susidurėme su nesažininga konkurencija. Mėsa įvežama į ES iš trečiųjų valstybių, dėja tos valstybės visiškai nesilaiko jokių gyvūnų gerovės standartų. Ta padėtis turi keistis. Be abejo, mes turime e, gyvendinti tuos standartus čia, bet turime reikalauti, kad ir visi importuotojai laikytųsi tokių pat e, reikalavimų, gyvūnų gerovės ge reikalavimų. Baharik. Toliau ponas Leharik, vieną minutį. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, il faut résolument tirer les leçons. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, reikia pasimokyti iš dabartinės politikos klaidų, reikia priimti sprendimą dėl visiško žemės ūkio rinkų liberalizavimo, nes ūkininkai dabar gauna 700-800 eurų per mėnesį pajamų, tuo tarpu e, gamybos išlaidos padidėjo iki 40 procentų. Taip pat reikia užkirsti kelią e, eksporto subsidijoms į, pavyzdžiui, Merkosiūro regioną, nes dėl to kenčia vietos žemės ūkio e, produktų gamintojai. Taip pat privalome užkirsti kelią žudikiškai konkurencijai, mirtinai konkurencijai ES viduje. Turime imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias spekulacijoms javų srityje, e, nes dėl to kyla grėsmė visam ES projektui. Ponas Skota vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Javų kainų nevaldomi, nevaldomi svyravimai daro neigiamą įtaką tiek e, grūdinių kultūrų augintojams, tiek jų vartotojams. Italijoje uždraustas šiuo metu javų eksportas dėl to, kad labai daug lyjo šią vasarą Tačiau ne tik klimato kaita sąlygoja spekulacijas, tačiau e, taip pat ir įvykiai pasaulinėje rinkoje prie to prisideda. Grūdų sandėliavimas bei blogos oro sąlygos prisidėjo prie to, kad e, gyvulių pašarai smarkiai pabrango. Komisija privalo dėti atitinkamas pastangas e, BŽP kontekste, kad padėtis pasikeistų, kad būtų užkirstas kelias spekulacijom žemės ūkio srityje, kad žemdirbėjai, gyvulių augintojai galėtų ramiai dirbti ir kad būtų užtikrintos e, sąžiningos kainos už jų parduodamus gaminius. Pone Dots dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pritarti e, šiam rezoliucijos projektui. Tie iš mūsų, kurie kilė iš žemdirbystės regiono arba jiems atstovauja, dirba Žemės ūkio komitete, puikiai suvokia, kad e, dabartinėmis sąlygomis žemdirbiai išsilaikyti negali. Mes jeigu neišspręsime e, problemų, kurios minimos rezoliucijos projekte, tai e, galiausiai nesugebėsime apsirūpinti maistu patys, nes tokios valstybės kaip JAV ir Kinija siekia e, labiau apsaugoti savo žemės ūkio gaminių rinką. Šiaurės Airijoje didėja žemės ūkio produktų gamybos sąnaudos ir kol tokia padėtis nesikeis, tai vis daugiau žemdirbių atsisakys savo veiklos ir viso ES mažės e, žemės ūkio veiklos apimtis. Jau pribrendo laikas deramai įvertinti visos Europos žemdirbių veiklą. Pasakyti, kad e, dabartinės rinkos sąlygos destabilizuoja rinką, ypatingai gyvulininkystės sektorių, nes papildomi reikalavimai tarptautinių dėrybų kontekste taip pat e, apsunkina gyvulių augintojų padėtį e, ir Šiaurės Airijos gyvulių augintojai mano, kad dabartinių dėrybų rezultatai atneš tik tai neigiamos įtakos e, Šiaurės Airijos gyvulių augintams. Ponas Nikolėsku dabar. O pirmininkio, ponė komisarė, pirmiausiai turime pasakyti, kad ne žemdirbiai, o vartotojai yra didžiausios dabartinės krizės aukos, labiausiai nuo jos nukenčia kadangi išaugusios pašarų kainos atitinkamai didina gamybos sąnaudas bei e, mažmeninės prekybos kainos auga, todėl už viską galiausiai turi sumokėti galutinis vartotojas, o paskirstimo grandinės dalyvių pelno marža tik didėja, taip pat ir ekonomikos krizė prisideda prie to, kad mažėja gyventojų perkamoji galia, tai taip pat daro įtakos žemdirbių pajamoms, artėja žiema, e, reikės gyvulius per ją šerti, laikyti tvartose. Tai taip pat didina sąnaudas ir aš džiaugiuosi, kad komisijos narys e, mums pranešė apie intervencinių atsargų galimą naudojimą. Taip pat yra labai svarbu leisti žemės ūkiją e, ir e, naudoti genetiškai modifikuotų organizmų pašaruose tam, kad būtų lengviau išlaikyti gyvulius per žiemą. Apskaitai turime modernizuoti mūsų žemės ūkį. Kapolas Santos dabar pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narimėlį, kolegos. Visi žinome, su kokia rizika susidurėme gyvulinkistės sektoriuje Europoje šiuo metu, ypatingai keulių auginimo sektoriuje. Rezoliucijos projekte nurodomos atitinkamos to priežastys. Viskas yra susiję su išaugusiomis javų kainomis. Europos parlamentas negali šios padėties paprasčiausiai ignoruoti, privaloma imtis veiksmų, privalome naudotis turimais mechanizmais ir priemonėmis. Šiuo metu laukiame komisijos atitinkamo sprendimo Iki šiol padaryti sprendimai yra sveikintini, tačiau jų nepakanka. Mums nedelsiant reikia naujų priemonių, siekiant pažaboti spekulacijas. Apie tai kalbėjo komisijos narys, aš manau, kad svarbu tai paminėti, tačiau taip pat reikia ieškoti ir ilgalaikių sprendimų naujosios bežiaupė kontekste. Prašau komisijos atsižvelgti į rezoliuciją teikiamas rekomendacijas, kurias palaiko įvairios frakcijos, tarp jų ir mano frakcija. Mes manome, kad privalu nedelsint imtis veiksmų. Panas Hoisink vieną minutę dabar kalbės. Pone pirmininkė, komisijos nary. Niekas neabejoja tuo, kad reikia iškoti krizės sprendimų, tačiau dabar siūlomiems būdams mes negalime pritarti importo reikalavimų sušvelninimas e, nepadės išspręsti krizės galvinkistės sektorėje, veikiau atvirkščiai mes e, privalome čia stiprinti savo pastangas, nes dabar 75 procentais priklausome nuo gyvulinkistės produktų importo ir mm, nesuprantu, kodėl kai kas dabar bando uh, E, kvestionuoti kompromisą, dėl kurio sutarė visos frakcijos ir siekia, kad būtų gyvulių pašarams naudojami sojos produktai, genetiškai modifikuoti organizmai. Viena vertus mes ieškome šečių iš krizės, kita vertus Europoje dabar formuojasi pramoninė e, gyvulininkystė, e, kurioje nesilaikoma gyvūnų gerovės standartų. Tam taip pat negalime pritarti E, taip pat mus stebina pasiūlymai iš e, žemės ūkio finansavimo eilutės biudžetinės 550 milijonų perkelti į ITER projekto finansavimą. Norėčiau išgirsti apie tai komisijos nario nuomonę. Pone Debrun, vieną minutę. Augančios pašarų e, javų kainos sukuria nestabilumą Europos žemės ūkio sektorija. Kainų judrumas turi neigiamos įtakos ir taip jau vos besilaikančiai gyvulinkistės, visai gyvulinkistės sektoriui. Ir E, pavyzdžiui, dabar stebime naują kviečių e, kilimą, todėl e, tas turi papildomas neigiamas įtakos. Komisija turėtų siūlyti politiką, kuri leistų sumažinti kainas, stabilizuoti pašarų kainas. Aš džiaugiuosi, kad komisaras sako, jog ieško naujos priemonės, naujų instrumentų, kuris leistų išspręsti nestabilumo problemas 2012-2013 metais. Tačiau jau dabar reikia tinkamų priemonių ir įrankių. Ačiū. Toliau vienai minutai. Pansanjų. E, ačiū, pirmininkė. Aš pritarčiau Panda Castro e, e, pastaboms, jog šiame sektoriu reikalinga dereguliuoti rinką. Dabar Junktinės karalystės galvių augintojai, gyvulių augintojai kovoja su didžiulėmis kainomis. E, E, pas mus taikoma elektroninė avių identifikavimo taisyklė, pavyzdžiui, ko netaiko daugelis kitų valstybių, nekalbant jau apie trečiasias šalis. E, toliau e, kiaušinių gamybos e, sektoriui taip pat e, gamyba pakankamai apsunkina tai, kad uždrausta pradėti e, laikyti, uždrausta laikyti vištas narveliuose. Ir dabar mes e, dedame masę pastangų e, atgauti 400 e, milijonų svarų, kuriuos išleidome vien laikydamės įvairių primestų europinių taisyklių. Britų ūkininkai jaučiasi, pavyzdžiui, taip pat savočkat pirkimų ožių ir darybose su Merkosūru, kas mums irgi visiškai nepatinka. Toliau. Gyvulinkistės rytyje mes patiriame krizę, taip pat kaip ir kitose ūkio srityje. Sritise viena iš priežasčių slypi nesažiningoje konkurencijoje ir yra susijusi su prekyba su Merkosiur regionu. Aš noriu pasakyti, kad buvo galima prognozuoti kylančias grūdų kainas. Tačiau Europos komisija nieko nesijėmė, kad užkirstų tam kelią. Viena iš šio reiškinio priežasčių yra intervencinių pirkimų mažinimas. Turime suvokti, kad ne tik visame pasaulyje, tačiau ir ES valstybėse narėse javų prekyba yra sukoncentruota kelių didelių koncernų rankose ir jeigu ES institucijos neįsikiš, tai dar labiau padidins spekulacijos apimtis. Tai kelia grėsmę tiek e, galvijų augintojams, tiek vartotojams. O galiausiai už viską turės sumokėti Europos mokesčių mokėtojai. Nuo 2003 iki 2005 metų intervencinės atsargas Europos Sąjunga pardavė ir gavo e, nemažai pelno, jeigu tuo metu būtų papildomai užsipirkusi atsargų, e, tuomet būtų vėl galėjusi parduoti šias atsargas pakankamai pelningai, tačiau mes turime siekti ne tik pelno, tačiau ir nepamiršti apie tokio, paramą tokioms e, kenčiančioms šalims kaip e, Pakistanas, ponas Tabaidį. Aš pritariu komisijos nario Cološo iniciatyvai, kad būtina kovoti su pasauliniais kainų svyravimais e, ir reikia atitinkamo apsaugos mechanizmo. Javų kainos pašarų kainos smarkiai išaugo. Europoje trūksta proteino, ponas Hoisling apie tai netgi atskirio pranešimą rengs. Reikia paminėti taip pat dar vieną su krize susijusi aspektą. Tai yra, kad netinkamai naudojami paramos mechanizmai, nes daugiau paramos yra išmokama javų augintojams palyginus su gyvulių augintojais. Taip pat e, keliami labai e, aukšti ir griežti reikalavimai gyvulių augintojams susiję su aplinkosauga, čia taip pat reikia keisti padėtį. Ponas Dorfman. Gerbime pana pirmininkė, komisijos nariai Cološai, mėly kolegos, norėčiau ypač padėkoti kolegiai Garcijai už šią iniciatyvą ir noriu atkreipti dėmesį į ypatingą gyvulinkistės padėtį kalnuotose regionuose, nemažoje dalyje ES teritorijų. Gyvulinkistė vystoma lygumose arba slėniuose e, ir ten jos padėtis yra kitokia palyginus su gyvulininkystė kalnuotose vietovėse, e, nes kalnuotose vietovėse gyvulininkystė e, labai smarkiai prisideda prie rūšių įvairovės išsaugojimo, taip pat ir e, pienininkystės sektorius, jo sąlygos skiriasi kalnuotose regionuose. Turime ypatingą dėmesį atkreipti į tris dalykus BŽUP kontekste turime e, persvarstyti atitinkamas išmokų sistemas, e, padarant jas lankstesnės, atsižvelgiant labiau į e, kalnuotų regionų gyvininkystės sektoriaus ypatingą padėtį. Turime taip pat specialiai ženklinti žemės ūkio produktus užaugintus kalnuotose teritorijose, nes jų pridėtinė vertė yra žymiai didesnė. Ponas Alves. Pane pirmininkė, komisarė. Panašu, kad mes artėjame prie naujos e, plusotomo prekių kainų burbulo. Nuo birželio padėjimas stebimas maždaug 60 procentų. E, keičiasi prekybos apimtis, e, taip pat e, bankai labai sumažino e, palūkanas siekdami didesnio pelno ir visą tai prisideda prie spekulacijos, tačiau visi šie procesai nesusijęs su realia ekonomika. Uh, E, didžiulės e, javų rinkos pasaulyje, tokios kaip Čikagos rinka, pavyzdžiui, iš tikrųjų buksuoja, e, taip pat kukurūzų, sojos, kitų genetiškai modifikuotų produktų kainos yra padėjusios. Na ir dabar visą tai sukuria labai sunkia padėti daugybė Europos ūkininkų, kadangi dėl krizės jie tiesiog negalės E, pakelti visų šitų kainų kelimų. Ir dėl to atėjo metas imtis intervencijos ir nutraukti spekulacijas maisto produktais. E, įdomu būtų iškirsti, kokiu priemonių komisija imsis šis ir tie. E, panas Dantan, vieną minutę. Pane Dantan. Ačiū, pirminkė, komisarė, kolegos. Ūkininkavimas šiaip yra keistokas sektorius. Šiuose rūmose mes skunčiamės dėl situacijos įvairiose gamybos dalyse, įvairiose gamybos sektoriuose, tačiau e, dabar e, kainos kyla javų sektorė ir e, mes tarsi esame patenkinti, kita vertus tai turi sunkių pasiekmių kitiems sektoriams, tokiems kaip gyvulininkystė. Ir tai, kad e, gyvulininkystės sektoriaus gamintojai ne visada gali perkelti kainas tiesiogiai vartotojams, tas turi rimtų, rimtų implikacijų ir mums. E, iš tikrųjų, gamybos kainos lyginant su kainomis didžiosios supermarketos labai skiriasi. E, daug metų mes esame teikę, jog Latino Amerikos šalis e, daro didžiulį įtaką sektoriui, e, um, numuša kainas pasaulinėje rinkoje, tačiau dabar šiuose šalise um, ehm, kainos taip pat padėjo. E, kita vertus, mūsų e, gamintojų gaunamos kainos to neatspindi. Kitaip sakant, pasaulyje išaugo mėsos kainos, bet e, gamintojų pelnas dėl to nepadėjo. E, taigi, e, savotiškas dempingas, kuris vyksta tarp mūsų valstybių, prisideda prie to, kad e, Europos rinka destabilizuojasi. Mes turime iškoti tam sprendimą. Europos javų gamintojai e, puikiai supranta gyvulinkystės e, sektorius problemas. Ir tai atsispindi savočkai sutarčių sudarimo politikoje. Tačiau norėtumėm, kad komisija palaikytų šitą kontraktų politiką. Ponas Keli. Ačiū. Dar kartą kalbame apie ūkininkų pajamas, kurios kenčia dėl padėties rinkoje ir ne, pa, pa, akivaizdu, kad sunku uh, atremti kai kurių pokyčių pasiekmes. Komisija tikriausiai pastebės, kad visos frakcijos uh, prašo atkreipti tai dėmesį 2013 metų BŽUP reformoje. Dėl susidariusios padėties e, ES ūkiai daro nekonku, darosi nekonkurencingi. E, ekologiškai jautienos gamybai ypač didelę žalą daro importas iš trečiųjų šalių. ES negali apsirūpinti grūdais. Tai tampa didžiausia problema ne tik jautienos, bet ir keulienos ir vištienos gamybos sektoriuose. Uh, Ir e, šiandien vykstanti diskusija ir pankės dokumentas atskleidžia, kaip rimtai parlamentas vertina šią padėtį. Mes parlamentas kišamės tada, kuomet manome, kad situacija netidėliotinai reikalauja sprendimo. Todėl kirpiuosi komisiją ir noriu paraginti imtis intervencinių priemonių mano minėtose gamybos sektoriuose. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų pateiktas labai didelis skaičius norinčiųjų pasisakyti. Kadangi artėja balsavimas, aš suteiksiu žodį tik penkiems kalbėtojams iš politinių frakcijų ir pagal pusiausvėros reikalavimus. Prašau visų laikytis pasisakymui skirto laiko, kad galėtumėme išklausyti komisaro galutinį atsakymą. Ponas Kalinovskis pirmasis. Pirmininkė, komisijos nariai tai, kas įvyko šiais metais, yra gera pamoka mums visiems. Tai yra, e, reikia pasirūpinti reikalingais grūdų rezervais, kad užtikrintumėme rinkos stabilumą. Kad tai būtų įmanoma, reikia atitinkamų politinių sprendimų. Taip pat reikėtų įvairesnių ankštinių kultūrų šaltinių, kad uh, užtikrintumėme žemės ūkio pusiausvyrą. Taigi reikia daugiau ankštinių, baltyminių kultūrų, tačiau taip pat reikia užtikrinti, kad mūsų ūkininkai galėtų apsirūpinti pašarais. Todėl pasisakau už minimalios leksnės ribos patvirtinimą genetiškai modifikuotoms sojoms įvežamoms iš, įvežamoms iš trečiųjų valstybių. Ponas Azin, Arsenis. Δύο είναι, αυτή τη στιγμή, δύο είναι οι απειλές αυτή τη στιγμή για την παγκόσμια κτηνοτροφία και διατροφή. Ačiū, pirmininkė, norėčiau du konkrečius aspektus paminėti gyvulininkystės sektorė. Viena vertus veikia monopolijos e, grūdų gamybos e, srityje ir e, jų veiklos praštingas pasiekmes galėjome stebėti Indijoje 2008 metais, tie metai buvo labai derlingi javų metai, tačiau tais pačiais metais vyko ir krizė dėl maisto krizė, dėl kurios nemažai žmonių prarado gyvybės. Turime pasirūpinti tuo, kad gyvulių augintojai gautų galimybę įsigyti pašarus už pakankamai prieinamą kainą. Pone Bilbao dabar. Ačiū, pone pirmininkė. Kiulininkystės įmonės kenčia nuo krizės pasiekmių, taip pat joms reikia laikytis griežčiausių pasaulio reikalavimų ir normų, taip pat tuo pačiu metu konkuruoti su gaminiais iš trečiųjų šalių bendroje žemės ūkio politikoje privalome numatyti pakankamą finansavimą, kad užtikrintume žemdirbių išgyvenimą. Taip pat reikia specialiųjų priemonių ekologiškiams e, žemdirbiams, ypatingai gyvulių augintojams, bei numatyti atitinkamą paramą nepatogiuose regionuose žemės ūkio ir gyvulinkystę vystantiems ūkininkams. Reikia taip pat stengtis ginti Europos gamintojų ir gyvulių augintojų interesus visose tarptautiniuose forumuose, nes priešingų atvejų gali atsitikti taip, kad Europa vis labiau taps priklausoma nuo žemės ūkio importo iš trečiųjų šalių, ponas Stevenson. Pane pirmininkė, ačiū gyvulinkystės sektoriaus krizė iš tikrųjų skaudžiai paveikė Škotijos ūkininkus. Yra daug dalykų, kur galėtumėm padaryti kažką tai, kad jiems padėtumėm. Pirmiausiai, reikėtų sumažinti reguliavimą. Nes iš tikrųjų sunku pagalvoti, kad mes savo gamintėm taikome daugiau biurokratinių taisyklių reikalavimų negu konkurentams iš užsienio. Mūsų e, ūkininkai tiesiog supančioti iki pat e, kaklo vairiausiamis biurokratinėmis taisyklėmis. E, E, gerovės reikalavimai, hygienos e, reikalavimai ir panašiai. E, Visą tai sukelia didžiulius kaštus ir tai nesispindi kainose, supirkimo kainose. Dabar, pavyzdžiui, jautiena, kuri pagaminama Britanijoje, parduodama už mažesnį negu savikaina kaina. Dabar mokam po 260 svarų už karvę. E, E, na, iš tikrųjų, mes turime baigti visas šitas nesąmonės vieną kartą. Ačiū toliau. <laughs> Ferrera. Ačiū, panė pirmininkė, komisarė. E, javų kainų augimas e, be abejo prisideda prie gyvunkysės sektoriaus krizės gilėjimo. BŽUP kol kas neužtikrina sąžiningų pajamų mažo ir vidutinio dydžio ūkiams. Ir, E, dėl kainų įdrumo, dėl e, gamybos kašto augimo. E, be abejo, esame tam natūralių priežasčių, tačiau ne vien tik tai. Pirmiausiai, turėtum kalbėti apie spekulaciją pašarų sitie. Ir e, dėl to e, teisė į gamybą, teisė į autonomiškumą, suverenumą ir panašiai. Maisto gamybė e, turėtų būti užtikrinta, mes turime pasiekti konkurencingumą ir turime sukurti rinkos e, intervencinius mechanizmus, nes būtent tai leistų reguliuoti tokius kritinius procesus. Kitaip vis mažiau ir mažiau smulkių ūkių galės silaikyti. Dabar žodis komisijos, komisijos nariui Čiološ. Pone pirmininkė, aš esu tikrai. E, aš žiaugiuosi tuo, kad parlamentas rodo tokį didelį susidomėjimą sektoriumi, kur, kuris yra toks svarbus ne tik rinkų gyvybingumo išsaugojimui, bet ir e, mūsų bendrai teritorijų pusiausvėros užtikrinimui, tai yra gyvulininkystės sektoriui. E, E, problemos, kurios buvo išvardintos, be abejo bus aptartos komisijos pasiūlyme, kuris pasirodys dėl politinių priemonių šioje srityje. Jį svarstysime e, ir parlamente ne vėliau nei kitą savaitę. Ir tame dokumente be abejo bus aptartas ir paramos priemonių įvairiems sektoriams klausimas, taip pat ir gyvulininkystės sektoriui ir taip pat bus aptartas e, paramos klausimas e, toms zonoms, kuriuose ūkininkavimas vyksta nepalankiamis sąlygomis. Taip pat bus aptartos galimybės užtikrinti pajamų e, tolygumą ir stabilumą. Norėčiau konkrečiau atsakyti keletą iškeltų klausimų, papildomų iškeltų klausimų. Grūdinių kultūrų kainą ir intervencinių, grū, intervencinių atsargų klausimas. Dabar tokių intervencinių atsargų nebeturime, tačiau kainos išaugo ir intervencija į rinkas nėra pateisinama tuo atveju, jei kainos yra išaugusios. Turime apmastyti galimybę pasitelkti kitus mechanizmus, nes reiks pasitelkti kitas, kitus rezervus, o ne intervencinės atsargas kaip praeitįje. Ir atrodo, kad e, reikia būtent atsvelgti į tai, kad rinka dabar yra atviresnė nei, ateity, nei praeitie. E, dar vienas dalykas, e, galimybės įsikišti į žemės ūkio sektorių dabar yra kitokios. Ir kaina, kurią gauna. Taip pat noriu čia pakalbėti apie ITER e, projektą, kuris ir netgi nežiūrinti tai, galiu Jūs patikinti, kad biudžete yra reikalingų lėšų numatytų šių poreikių tenkinimui. Galiausiai kainų E, sviravimai ir spekuliavimas rinkoje kainų sviravimu. Šio klausimo komisija imasi plačiai, bendrais bruožais, dirbu su komisijos nariu Barnyje, rengėme pasiūlymą. Toliau dėl, papil, dėl padėtinės vertės sukūrimo mytybos grandinėje. Ne vėliau nei kitą savaitę jūs sulauk, bus įvyks pirmasis susitikimas darbo grupės, e, kuriai vadovauja komisijos narys Tajani. Ačiū visiems už klausimus ir noriu dar kartą pakartoti, kad visus tos klausimus turėsime galimybę aptarti, kuomet komisija paskelbs savo dokumentą. Ačiū. Sulaukiau penkių pasiūlymų e, patvirtinti rezoliuciją. Diskusijos šio klausimu baigtos ir balsuosime dėl šio klausimo netrukus.